Okay, let's, let's start. Uh, first, be aware you can continue to speak uh, in your language. Um, we... Pradėkime darbą. Noriu pasakyti, kad galite kalbėti visomis kalbomis. Siūlau, kadangi mūsų šioje salėje mažiau, kad galbūt galėtumėm labai trumpai prisistatyti. Tik pasakykite savo pavardę ir iš kurios šalies parlamento esate. Tiesiog, kad mm, žinotumėm, kokią dinamiką. Aš esu Klo Turmis, aš esu Europos parlamento narys nuo 99 metų, dirbu mm, vidaus rinkos, atsinaujančio energijos šaltinio, energijos efektyvumo srityje. Mm, kartu su, mami, su manimi pirmininkauja. Su šalikė, e, e, eh, eh, mi... de industria, portavoz de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados de España. Jis iš Ispanijos kongreso. José Gracio Palacio iš Ispanijos senatorius pramonės ir mokslinio tyrimų komiteto vadovas. Mas Lopes yra pranešėjas o mes kartu pirmininkausime. Dabar viskas aišku taip. Tai gal tada nuo čia galėtumėm pradėti. Prašom trumpai prisistatyti, um, kas esate. Rein Williams, esu, esu Olandijos senato narys jau trejai metai. E, prieš tai dirbau Shell e, kompanijoje, buvau atsakingas už energetikos perdavimą. Jonas Šimėnas from Lithuania. I am chairman of... Jonas Šimėnas iš Lietuvos aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas. Good afternoon. Yeah. My name is Francesco Casoli and uh, I... Francesco Casoli, esu iš Italijos senato, esu senato grupės mm, vicepirmininkas, pramonės komiteto narys.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 senatorius iš Italijos komiteto Vaselį, iš pramonės komiteto. Yes. Uh, Brita Thompson, member of the European Parliament. Brita Thompson, socialistų frakcija, pramonės komiteto narė iš Danijos. Per Bolund, eh, ledamot för Miljöpartiet i den svenska riksdagen, sitter i näringsutskottet som Švedijos parlamentas, parla, e, pramonės komitetas, nevyriausybinės organizacijos. Pramonės komiteto vicepirmininkas iš Ispanijos, Baskų nacionalistų partijos narys. Eh, Ekonomikos e, plėtros komiteto narys Prancūzijos senate. Bernadette Bursai. Bernadette Bursai, Europos reikalų komiteto sekretarė mm, Prancūzijos senate. Aš rengiau mm, Žemės ūkio komiteto pranešimus, kuomet dirbo Europos parlamente praeitie. Moje jméno je Alena Gajdušková, jsem místo předsedkyně Senátu parlamentu. Elena Gajdušková, Čekijos senato vicepirmininkė. Esu atsakinga už Europos reikalus. Äh, mein Name ist Rainer Wittmann, bin Mitglied des österreichischen Parlaments. Rainer Wittmann, Austrijos parlamento narys, äh, mokslinio tyrimo aplinkosaugos äh, gynybos ir ekonomikos komitetų narys. Taip pat esu Austrijos dešiniųjų liberalų partijos atsakingas asmuo už energetikos klausimus. Okay, um... Uh, ar tiek yra parlamento narių, ar dar yra, prašom. Uh, Doru Leșe mă numesc, reprezint Parlamentul din uh, România, sunt membru... Rumunijos parlamento narys, esu Europos reikalų komiteto, pramonės reikalų komiteto narys ir e, liberal demokratų partijos vicepirmininkas. E, Andis Kapos pārstāv Latvijas Republikas saimu. Latvijos Seimo narys. Anna Zalewska. Anna Zalewska. Lenkijos parlamento narė, iš Europos reikalų komiteto narė, bet taip pat dirbu ir aplinkosaugos rytyje. Gyvič, e, Polska, e, poseł, jestem członkiem e, Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Šistal Tytkevič, Lenkijos parlamento narys, atsakingas už aplinkos kom... apsaugos reikalus. So, basically we have uh, one hour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 energetikos saugumo komiteto ir e, žemės ūkio komiteto narys, taip pat e, partijos atstovas maisto žemės ūkio klausimams. Gerimės Krikilas Lietuvos Seimo narys, Europos reikalų komiteto narys. Okay, so basically we have one hour. Kągi mes turime vieną valandą. tema aplinka ir energetika. Iš esmės turėtumėm sutelkti dėmesį į tuos du klausimus, kurie galėtų būti susijęs su energetikos bendryje, tai yra energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujantis energijos šaltiniai manau, e, į ką turėtumėm pabandyti sutelkti dėmesį, kad būtų ne vien tik tai bendros diskusijos apie energijos efektyvumą ir atsinaujinančią energiją. Turėtumėm dar kalbėti ir apie tai, ką potencialiai energetikos bendryje Europai galėtų duoti kad būtų galima užtikrinti didesnį energijos efektyvumą, kokie būtų aspektai susiję su šia energetikos bendryje, kurie galėtų padėti plėtoti atsinaujančią energijos šaltinių sektorį. Kalbant apie energetikos vartojimo efektyvumą, e, mes turime taip vadinamą akikominer, tai yra bendrijos teisiną, kuriame yra labai daug um, teisės aktų pagristų aplinkosauginės e, ES sutarčių e, straipsniais dėl minimalių reikalavimų uh, įvairiems prietaisams, automobiliams. Turime reikalavimus, minimalius standartus dėl ženklinimo įrangos įvairios turime. Taip pat uh, reikalavimus pastatams, e, prieš 2-3 savaitės įsigaliojo taip. Ir mano klausimai būtų tokie, kokiuose srityse jūs išvelgtumėt, kad energijos vartojimo efektyvumą būtų galima padidinti energetikos bendrijos pagalba. Aš taip e, bent jau skaitydamas e, akademikų pateiktus dokumentus, sakyčiau, kad vienas rytis būtų energetinis apmokestinimas. Uh, tokia galėtų būti gal sritis, kuri mm, gal būtų įdomi, gal būtų galima galvoti apie būtent energetikos ap apmokestinimą. Gal pirmas 10-15 minučių dabar galėtumėm paskirti būtent diskusijoms apie energijos vartojimo efektyvumą. Tai yra tam tikra prasme energijos uh, um, šaltinis numeris vienas Europoje. Taigi galima kelti klausimą, kaip energijos efektyvumas mm, leistų mums žengti žingsnį dar toliau į priekį, palyginti su tuo, ką mes turime dabar. Kas norėtų gal pasisakyti šiuo klausimu dabar? Prašom. Yeah. Pirmininkė, ar uh, kalbėti angliškai, ar galiu ir gimtają kalbą? Kokiamis kalbomis galima kalbėti? Pirmininkas, yra vertimas į visas ES kalbas. Kągi, tuomet kalbėsiu savo gimtają kalbą. Aš esu Europos parlamento ekonomikos socialinio kalbų komiteto narys. Kalbant apie energetinį apmokestinimą, tai jis yra susijęs šis klausimas taip pat ir su e, energijos daug suvartojančių pramonės įmonių padėtimi padidėjus mokesčiams už energijos išteklius ir atitinkamai išaugus e, energijos išteklių kainai. Taigi aš čia žvelgiu tam tikrą problemą, kuomet iš e, energijos išteklių bandama gauti daugiau pajamų. E, o jeigu ši priemonė bus naudojama, tai yra e, energijos išteklių apmokestinimas tik tai Europoje, kitose valstybėse ne, kitame pasaulyje, tuomet mes susidursime su konkurencingumo problemomis ir taip pat kaip ir Kopenhagoje, manau, kad reikia čia ieškoti susitarimo pasauliniu lygiu. Kita vertus, jeigu mes e, sieksime apmokestinti energetiką, siekiant e, kurti naujas energetinės technologijas, tai toks žingsnis taip pat bus tik tai trumpalaikis, nes apribos mūsų konkurencingumą trumpuoju laikotarpiu, tačiau žvelgiant e, toliau į ateitį viduriniuoju ir, ir e, ilgalaikiu laikotarpiu galima būtų išvelgti ir tam tikrų teigiamų aspektų iš šios priemonės taikymo. Tačiau bendrai žvelgiant, manau, kad ši priemonė nusipelno nemažai kritikos žodžių. Mūsų komitetas pasiūlė, kad jeigu bus įvestas anglės dvideginio mokestis, kurio paskirtis yra e, apsunkinti daug anglės dvideginio į aplinką išskiriančius e, energijos išteklius, tai su šiuo mokesčiu turėtų būti kartu e, numatyta ir papildoma parama, papildomos subsidijos naujoms technologijoms, kurios suvartoja mažai energijos išteklių. Ačiū. Alikė Rosi, e, Šimėnas, Kapač jau turiu savo sąraše norinčių pasisakyti. Tai ponas ponių dar. Gal jūs tada galėtumėte irgi jau įsitraukti. Prašom pakelti rankas ir sekretorės pasižymės. Eh, muchas gracias, eh, señor presidente, señorías, eh, señores y señoras parlamentarios. Eh, Dėkuoju pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai. Nuo pat Europos bendryjų egzistavimo pradžios visoms institucijoms buvo aišku, jog būtina bendromis jėgomis formuoti bendrą politiką, ypač tose sritise, kurios yra gyvybiškai svarbios. Ir šiandien jau kalbame apie tai, kad energetika yra mūsų prioritetas. Mes norime parengti tinkamą mūsų piliečiams ir verslui Europą. Tai yra visos ES bei nacionalinių vyriausybių prioritetas. Todėl visi vienomis jėgomis turime stengtis e, kurti gerai sufokusuotą, gerai suformuluotą energetikos politiką, kuris išvelgtų ir į tiekimo saugumą ir aplinkosaugos reikalavimus. Tam, kad mes galėtume pasiekti visų šių strateginių tikslų, turėsime sutelkti savo jėgas ir kartu kurti mažai anglės dvideginių išskiriančių technologijų, iš, išskiriančias technologijas. Kartu turime mažinti CO2 išmetimą. Sistemų jungtis yra labai svarbios šiame kontekste. Siekdami visų šių tikslų, didindami atsinaujančių energijos e, šaltinių naudojimą mūsų energetikos balansą, turime nemažai padirbėti. 2006 metais buvo nustatyti privalomi tikslai ir būtent tuomet buvo nustatyta, kad iki 2020 metų reikia sumažinti, reikia padidinti atsinaujančius energijos išteklių naudojimą iki 20 procentų. Be abejo, šis tikslas yra gan e, optimistiškas. Tam, kad galėtume pasiekti šių tikslų, turime tinkamai derinti savo pastangas. Turime atsižvelgti į tai, kad nacionalinė politika turi būti pakankamai lanksti nes be abejo valstybės turėtų turėti tokią politiką, kuri labiausiai joms tinka ir kartu turime visi judėti tą pačią kryptimį. Mūsų energijos generavimo objektai turėtų būti kuo švaresni. Todėl ir pradėjome kalbėti apie strateginių technologijų planą, kuris skatina plėtoti mažai anglės dvideginio išskiriančias technologijas ir kartu turėtų padėti Europos energetikos sektoriui pirmauti pasaulyje, mažinant CO2 išmetimus. Kai kurios technologijos uh, turi labai didelį potencialą. Aš kalbu apie vėjo, biomasės, anglijas dvideginio surišimo technologijas. Strateginių technologijų plane atsispindi visos Europos pastangos padarytos per pastarąjį dešimtmetį. Visos e, valstybės narės daro viską, kas yra įmanoma tam, kad pasiektų šios tikslus. Ir tam, kad e, jų ūkis e, pereitų prie atsinaujinančios energetikos. Labai svarbu yra žvelgti į ateitį ir nustatyti aiškius tikslus 2030 ir 50 metams. Aš esu įsitikinęs, kad šis mūsų susitikimas yra puikia galimybė mums pasidalinti savo mintimis, patirtimi bei pagalvoti apie tai, kokia ateityje turėtų būti ES energetikos politika. Mes norime, kad e, naujausios technologijos tinkamai būtų pritaikomos, nes visi suprantame, kad e, nuo mūsų šiandienos politinių sprendimų priklausys mūsų gebėjimas e, kurti progresyvų ūkį ateityje. Ir aš tikiuosi, kad šie, šie, jei pasieksime šių tikslų, prisidėsime prie geresnės e, ateities. Ponas Rosi, Europos parlamento narys. Ačiū pirmininkai. Kalbėdami apie aplinkosaugą arba energetiką turime būti labai atsargiai Daug kalbama apie energetiką, anglės dvideginį išmetimą, klimato kaitą, kovą su jie. Tai yra gražus žodžiai, tačiau turime nepamiršti, kad e, kenksmingiausios medžiagos yra dioksinai ir sunkieji metalai. Taip pat reikia paminėti ir e, įvairias kancerogeninės medžiagas, o e, sunkiųjų metalų poveikis gali e, apimti ir kelias kartas į ateitį turėti įtakos. Taigi mes negalime apsiriboti vien tik tai anglės dvideginių. Europos Sąjunga privalo finansuoti fundamentinius tyrimus tai yra pastangos, kurių negali sauliaisti privatus sektorius ir tie mokslinių tyrimų rezultatai gali atnešti mus, mums žymiai daugiau naudos e, tolimesnėje ateityje, kai tuo tarpu privatus sektorius yra suinteresuotas greitalaikę sėkme. Mums reikia ieškoti naujų kūro rūšių ir e, apskritai energetikos alternatyvų. Kaip jau minėjau, privatus sektorius negali leisti savo tokių investicijų. Taigi mums dabar reikia investuoti į fundamentalius tyrimus, diskutuoti ne tik apie CO2, tačiau apie kitas kenksmingasis medžiagas, kurios yra išmetamos į aplinką, deginant e, įvair, įvairaus pobūdžio kūrą ir daug tokių kenksmingų medžiagų į aplinką išskiria įvairios e, atliekų deginimo stotis ir e, panašaus pobūdžio jėgainės. Pirmininkas po tris minutės e, visiems kalbėtojams skiria. Taigi e, kalbėtojas trumpai bandys užbaigti savo mintį. Komet 27 valstybės narės, jeigu jos nenori veikti atskirai, tikėdamas e, geresnių, žemesnių e, energetikos išteklių kainą, jos turi sutelkti savo paslangas, reikia nepamiršti taip pat ir pastatų apšiltinimo klausimų. Toliau ponas Šiminas, ponas Kapots, ponas Koniung. Taigi, iš esmės, jeigu galėtumėt pabandyti apjungti tuos klausimus energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujančio energijos šaltinių ir naująją sutartį, kad galėtumėm konkrečiai kalbėti apie šios dienos temą. Prašom. <clears throat> Gerbiami parlamentarai, e, aš norėjau pakalbėti apie štai tokius prioritetus. E, aukščiausias e, ne tik ES, bet ir jungtinių tautų prioritetas darnus vystimasis. Yeah Taigi e, darnumas atsinaunančių energijos e, išteklių naudojame ir gamyboje yra vienas svarbiausių prioritetų ir jisai, sakykime, šiuo atveju nepralenkiamas e, konkurencijoje kovoje su kitais energijos ištekliais. Antras momentas, tai kai mes kalbame apie tinklus, tai iš tikrųjų norėčiau atkreipti dėmesį, kad e, atsinaunantiem energijos ištekliams reikalingi protingi tinklai, galintys priimti atitinkamus e, energijos kiekius. Ir čia aš dar išskirčiau dar vieną dalyką - biomasės logistikos svarbą. E, Europos Sąjungos mastu ypatingai svarbu sukurti biomasės logistiką, kad tie resursai, kurių E, dažnai mes negalime panaudoti, tai yra dėl to, kad mes neturime atitinkamų sistemų sukūrę. Todėl e, galvojant apie 2014-2020 metus, apie Europos e, naują finansinę perspektyvą, šitas klausimas turėtų būti vienas iš tokių prioritetinių. Na, jau kai kalbama apie mokesčius, kad mokesčiai gali žlugdyti pramonės konkurenciją, aš norėčiau E, pavyzdžių pateikti Švediją. Švedijos e, valstybė, kuri e, yra lyderė mokesčių politikoje, vis tik tais yra konkurentabili ne tik ES, bet ir visoje, visojame pasaulyje. Todėl būtų labai miela išgirsti šiandien Švedijos patirtį. Na ir vienas svarbiausių dalykų, kurį galbūt šiandien mes turėtumėm išspręsti šiandien čia, tai atsinaunančios energijos vietą energetikos hierarchijoje. Aš tikrai pritariu tą tai idėją pasakytai plenarinėme posėdėje, kad mes turėtume nustatyti, kurioje vietoje mes turime būti. Ir aš čia manau, kad mes, mums nereikia išradinėti dviračio, esame, turime pakankamą patirtį, kad ir tas 20-20-20 ir jau yra pakankamas įdirbis ir mes turime pasakyti, kad atsinaujinanti energetika ES energetikos politikoje hierarchijoje turėtų stovėti pirmų numerių. Ačiū. Labai ačiū už tai taip pat, kad ir trumpai kalbėjote. Panas Pots. Dāmas un godātie kungi, es pārstāvu saimnieku komisiju un arī esmu Labai diena, aš atstovauju Latvijos parlamentui, dirbu Europos reikalų komitete ir energetikos pakomitetėje, esu pirmininko pavaduotojas, kalbant apie 2009-28 direktyvą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, tai Latvijai ir kitoms es valstybėms reikės daug darbo įdėti, kad perkeltų šią direktyvą, kad pasiektume tuos sudumažinimo um, tikslus, tris kart po 20 procentų, mums reikia naujų technologijų, todėl privalome daug investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Nekartosiu jau kolegų anksčiau išsakytų minčių, todėl paminėsiu dvi kitas sritis, kurios yra tarpusavyje susijusios ir kurios trukdo vystytis e, alternatyvioms energijos šaltinėms. E, E, ekonominė krizė pakėlė palūkanų kainas, todėl įmonės negali gauti paskolų atitinkamiems projektams, įmonės negali garantuoti savo ilgalaikės veiklos, todėl mes negalime taip lengvai pasiekti direktyvoje nurodytų tikslų. Europos komisija turėtų pamastyti, apie pagalbą valstybėms norėms siekiant e, šiuos tikslus įgyvendinti. Reikia mąstyti ne tik apie sankcijas, tačiau taip pat ir apie paskatas, nes taikomos sankcijos tik dar labiau pablogina situaciją. Europos komisija turėtų vykdyti griežtesnę kontrolę tam, kad valstybės narės pačios priimtų atitinkamus įstatymus E, kurie e, leistų pasiekti nacionalinėse veiklos planuose užsibrėžtų tikslų. Komisija neturėtų laukti tik tai, kol valstybės nieko nepadarys ir po to pritaikyti sankcijas. Noriu padėkoti Europos parlamentui už tai, kad e, surengė šį svarbų posėdį, kaip ankstesnėme posėdėje buvo minėta energijos išteklių kainos visose valstybėse narėse turėtų būti vienodas. Manau, kad pirmiausiai reikia pagalvoti apie tai, kad valstybių narių piliečiai taip pat turėtų turėti vienodas pajamas tam, kad galėtų sumokėti už tas energetinius išteklius. Ačiū labai. Panas Paniau. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu Jums pasakyti, kad neseniai priemėme teisės aktą. Mm, tai buvo vyriausybės sprendimas patvirtinti bendrą programą, taip pat ir dėl klimato paketas yra energetikos. Po to buvo antras vyriausybės e, sprendimas toliau e, tų, tos rezultatus gilinti ir plėtoti. Um, Mes e, galvojame, kad iš tikrųjų didelis suvartojimo lygis yra problema ir aišku, kad reikės kalbėti apie pajėgumus, kurių tikriausiai, aišku, pritruks mūsų pramoniai. Dabar dėl mokesčių, dėl to apmokesnimo klausimų. Noriu pasakyti, kad e, galbūt Kai kuriuose srityse tai galima padaryti, pavyzdžiui, kai kalbama apie um, principą teršėjas moka ar mokestis prie sienos, tačiau kitose srityse turime atitinkamus teisės aktus, pavyzdžiui, dėl pastatų, tarkim, kur yra, m, tarkim, uh, tam tikri lengvatiniai kreditai, tam, tikri, tam tikros dotacijos tiekėjams, tam, tikri, tam tikros m, paskatos kai kuriams e, energetikos m, sritims. Toliau mes turime energetinio efektyvumo sertifikatus. Um, vis visa tai iš tikrųjų galbūt nėra tiesiogiai e, mokesčių sritis, tačiau būtent į tai yra nu, orientuota. Bendrai kalbant apie Europos energetikos politiką, kolega tik, e, kolegos tik ir plenariniai sesija ir čia sakė, kad iš tikrųjų galbūt sunku būtų galvoti apie naują Europinę sutartį, bet gal iš tikrųjų reikėtų tiesiog dabar stiprinti bendrabiavimą. Uh, Ir būtent galvojant apie energetikos sritį, manau, kad parama turi būti, aišku, visų pirma, e, tinklams, e, e, jungtims tinklų, bet taip pat ir moksliniams tyrimams, kadangi yra daug įvairiose europinėse valstybėse vykdoma tyrimų, taip pat ir fundamentaliųjų tyrimų, bet juos reikia remti, juos reikia užtikrinti, kad jie būtų koordinuojami, kad galėtų palaikyti ryšius mokslininkai, akademikai, tyrėjai. Prancūzijai, taip pavyzdžiui, vėjo jėgainių srityje, bet taip pat ir visose energijos energetikos rytise, kurios yra vykdomos offshore, tai yra e, atviroje jūroje, kalbant apie, mm, pavyzdžiui, polimerus, kušman technologijas, mes turime galimybę iš tikrųjų čia plėtoti naujas technologijas, taip, e, elektriniai automobiliai, bet taip pat ir, pavyzdžiui, toks dalykas kaip vandenilio klausimas. Mm, jeigu mes būsime tvirti Europoje, tai mes ir kitų žemynų atžvilgių galėsime kažką padaryti. Ir aš tikrai netmetu čia tokios galimybės, tai čia gal ne vien tik tai apie Prancūziją reikia minėti, bet, pavyzdžiui, brandolinė energetika galbūt ne vien tik tai e, skilimo, bet ir brandolio e, sulėjimo e, sinėzės variantas būtų tinkamas arba, pavyzdžiui, mažai CO2 išskrenčias technologijos, taip pat tas visas energi, visa energetinė hierarchija, energetinis balansas ir bendradarbiavimas su tomis valstybėmis, kurios būtent uh, gali prisitaikyti prie mūsų poreikių, galbūt ne, jeigu gal ir ne, ne viską mes patys galime padaryti, mes tikrai galime tikrai paremti savo mokslinius tyrimus ir tinklų jungtis ir užtikrinti sprendimus. Toliau ponė Thompson. Ir tada per, perdusiu uh, vadovavimą kolegai. Dėkoju. Aš nežinau, ar aš pritariu tau, Klodai kai tu sakai, kad reikia sujungti atsinaujinančius energijos išteklius su klimato kaitos problemomis. Nes man atrodo, kad e, atsinaujinančios energijos ištekliai yra susiję ir su energijos saugumu. Nes mes pradėjome kalbėti apie atsinaujančius energijos išteklius kur kas aktyviau ir garsiau po to, kai vyko dujų krizė 2007 metais tarp Rusijos ir Ukrainos. Taigi atsinaujančios energijos šaltiniai yra susiję pirmiausia su saugesnė energetika. Aš esu iš šalies kurioje dėl labai aktyvių investicijų dešimtame dešimtmetyje 22 procentai visų, visos mūsų elektros e, yra gaminama vėjos energijos. 2007 m. sausio pabaigoje, kai Baroso pateikė pirmąjį komisijos pasiūlymą dėl atsinaujinančios energijos plano, buvo pasakyta, kad Europa turėtų rodyti pavyzdį visam pasauliui kovojant su klimato kaita ir e, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Kopenhagoje nedaug ką sugebėjome pasiekti ir manau, kad e, taip įvyko dėl to, kad mes nepakankamai bendradarbiavome nes ne visos valstybės narės sutarė dėl to, koks turėtų būti svarbiausias Europos prioritetas. Ponas Buzekas jau minėjo, kad e, mes turime suformuluoti bendrą energijos pirkimo politiką. Pavyzdžiui, mūsų santykiuose su Rusija. Na, nu, aš nežinau, ar visos valstybės narės galėtų tam pritarti. Tas pats pasakytina ir apie Kazakstaną, kuris mieliau bendradarbiauja su atskiromis valstybėmis narėmis. Kaip ir kalbėjo kolega iš Ispanijos, labai svarbu yra užtikrinti prieigą prie atsinaunančios energijos. Nes jeigu mes neturėsime tinkamo tinklo, neturėsime tinkamos infrastruktūros, tuomet nesugebėsime pasiekti nustatytų tikslų iki 2020 metų. Merkelį kartu su Baroso ir parlamentu nustatė privalomus tikslus. Ir šie tikslai turėtų tapti aiškių ženklų mūsų verslininkams. Ir tai beje buvo pirmasis toks atvejs, kai ES buvo nustatyti privalomi uh, su energetika susiję tikslai. Dabar Europos parlamente mes uh, daug ką darome, kad spręstume ekonominę ir finansinę krizę. Yra rengiami svarbus dokumentai ir mes tengiamės viską patvirtinti per pirmąjį svarstymą. Ir jei mes norime e, tikrai išsivaduoti iš šios krizės, turime e, skatinti, naudo, e, skatinti naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Kaip tą ir sakė ponas Baroso. Dėkuoju toliau ponas Viljams. Pone pirmininkė, labai dėkuoju. De 2006 metais, 2007 metais Niderlandų vyriausybėje aš buvau sakingas už darbo grupę, kuri nagrinėjo atsinaujančios energijos klausimus. Ir mes nusprendėme, kad pasaulyje kamuoja daug problemų ir visas šias problemas galima būtų spręsti pataisius tik vieną parametrą. Tai yra e, būtų tai, ar mes turime pakankamai energijos ir ar mūsų energijos šaltiniai nėra dislokuoti politiškai nestabiliuose vietose ir ar mes e, pakankamai aktyviai plėtojame šiaurės ir pietų dialogą. Ir uh, ketvirtas uh, dalykas, apie kurį kalbėjome, tai kad energetika yra be abejo susijusi ir su klimatu. Taigi, kalbėdamas apie pirmąjį parametrą, mes svarstėme, ar galima būtų sumažinti CO2 išmetimą. Ir tuomet Niderlandų vyriausybė galvojo apie tai, ar galima būtų naudoti e, švaresnį iškastinį kūrą, ar galima būtų mažinti CO2, ar galima būtų didinti energetikos e, e, veiksmingumą ir, ir kelis kitus pasiūlymus. Akivaizdu yra, kad jei mes pažvelgsime į dabartinę ES politiką ir siūlymas uh, pasiekti 20 procentų tikslą iki 2020 metų, akivaizdu, kad pasiekti jį bus labai sunku. Pirmiausia dėl to, kad šios tikslus nustatė politikai, o ne tie uh, asmenys, kurie yra atsakingi už mūsų ekonomikos prisitaikymą. Ir aš žinau iš savo patirties šėl e, bendrovėje, kad e, prisitaikyti prie naujų aplinkybių užtrunka kur kas ilgiau nei viena, dvi ar net trys parlamento kadencijos. Ir manau, kad turime kalbėti apie 2050 metus ir apie tai, ką galėtume realiai sumažinti e, iki 2050 e, metų. Mums reikia ilgalaikio plano, kuris e, siektų dviejų tikslų. Pirmiausia, turime gerai pasinaudoti turimomis technologijomis, jų turime nemažai. Ir antra, turime skirti daugiau dėmesio tam, ką dar turėtume sukurti ir atitinkamai turime visus pasiūlymus šioje srityje remti finansiškai. Ir dar vienas svarbus dalykas. Svarbu yra nebausti tų bendrovių, kurios e, yra aktyvios visame pasaulyje, kurios veikia pasaulio mastu. Tik tai taip mes galėsime sukurti, e, sukurti tinkamą perėjimo prie naujos energetikos e, struktūrą Europoje. Tack så mycket och tack för mycket intressanta inlägg från mina ärade kollegor. Ačiū už įdomius pasisakymus kolegoms. Norėčiau grįžti prie pirmininko klausimo apie atsinaujinančius energijos išteklius ir energijos taupimą. Priemonės, apie kurias dažniausiai nekalbama, kuomet diskutuojame šie klausimai, yra apmokestinimas. Vienas ES valstybės turi tokią galimybę, kitos neturi. Vienos gali taupyti energijos išteklius, kitos mažiau. Todėl mūsų e, tikslai e, energijos taupimo turi būti e, tiesiogiai susijęti su CO2 mažinimu ir su energetiniu veiksmingumu apskritai. Ir būtent tas tikslų susijimas tarpusavėje leistų mums e, žymiai lengviau jų pasiekti ir užtikrintų geresnį bendradarbiavimą ES lygmenių. Kalbant apie apmokestinimą, mes manome, kad būtų teisinga visoje ES įvesti minimalų CO2 mokestį <clears throat> tai priverstų labiau taupyti energijos išteklius bei paskatintų atsinaujinančių energijos šaltinių dėgymą. Ir šis pasiūlymas būtų geresnis nei energetikos mokestis visoje Europos Sąjungoje. Dėl klimato kaitos ir atsinaujinančių energijos šaltinių situacijos Švedijoje buvo užduotas klausimas. Švedija jau nuo 90-ųjų metų vykdo ilgalaikę politiką ir per tą laiką sumažino CO2 išmetimą 12 procentų. Taip pat tuo pačiu metu augo Švedijos ūkis ir mes galėjome išjungti dvi brandolinės jėgainės. Tai e, parodo, kad mes galime pasiekti ambicingų tikslų energetikoje, galime suderinti CO2 mažinimą su gerovės išlaikymu ir konkurencingumo išlaikymu. Tie du tikslai vienas kitam neprieštarauja kad ES lygiai tokią pačią politiką galėtų vykdyti, abiejų tikslų siekdama vienu metu ir nereikia baimintis atitinkamų priemonių CO2 atžvilgių, nes tai nesumažins mūsų gerovės. Ačiū. Anna Zalewska. Zalewska. Witam, cieszę się bardzo, że jestem tutaj e, z Państwem i postaram się nie... Norėčiau visus pasveikinti, džiaugiuosi galėdama čia dalyvauti ir nekartosiu anksčiau išsakytų minčių, pradėsiu nuo energetikos ir klimato paketos, siekiant sumažinti CO2 išmetimus ir užtikrinti, sustiprinti energetinį saugumą. Šie tikslai yra svarbus mums patiems ir mūsų vaikams pirmiausia, todėl labai dažnai e, tokios atsakomybės e, spaudžiami, mes pamirštame, kad e, pagrindinis naudos gavėjas mūsų primamų sprendimų bus valstybių narių e, piliečiai. E, tačiau tų valstybių, kurias prisijungia prie ES neseniai ir anksčiau piliečių situacija skiriasi. Taigi kiekvieną kartą diskutuodami mes privalome nepamiršti, energijos išteklių kainos. Pirmininko Buziko pasisakymė buvo mintis apie tai, kad e, energijos kaina turi neaukti, bent jau drastiškai neaukti. O tai reiškia, kad mūsų mintis ir idėjos jų įgyvendinimas prieštarauja e, šiuo momentu piliečių galimybėms. Du pavyzdžiai. Pirmiausiai, ir apie tai jau buvo šiandien kalbėta, mes negalime perkelti sprendimų modelių iš vienos valstybės į kitas besąlygiškai. Buvo e, e, kalbama apie e, E, vėjo energiją, saulės energiją, Danijoje pavyzdžiui. Ten yra daug vėjo, tačiau mano valstybėje vėjo nėra tiek daug ir todėl vėjo jėgainės galbūt nėra pats tinkamiausias būdas. Tačiau tai nereiškia, kad mes e, turime visiškai atsisakyti tokių technologijų, tačiau neturėtume jų e, taikyti besąlygiškai, nes uh, gali tai sukelti nemažai konfliktinių situacijų. Ir Berlyne, pavyzdžiui, neseniai vyko protesto e, akcijos prieš vėjo jėgainės. Taip pat e, kalbant apie CO2 mažinimo, e, azoto oksidų, kitų kenksmingų medžiagų mažinimo direktyvas mano šalyje tai e, reikštų katastrofą tūkstančiams įmonių, nes kai kuriais atvejais jų statinis kapitalas yra žymiai mažesnis nei investicijos, kurios turi būti atliekamos į technologijas. Tai reiškia, kad tokios įmonės persikels į kitas šalis, ten, kur nėra ribojamos kenksmingų medžiagų emisijos. Tuo pačiu metu ši direktyva ne tik kad e, sumažins e, CO2 e, išmetimo į aplinką atvirkščiai jį padidins, taigi reikia baigti žaisti čia, kad tie žaidimas su pele ir rimtai pamastyti, kaip pasiekti mūsų galutinių tikslų. Taigi mes vienareikšmiškai privalome uh, investuoti į mokslinius tyrimus, tikruosius mokslinius tyrimus, o ne e, mokėti už įvairias ekspertizės, e, kurių e, ekspertai vykdytojai yra dažniausiai įvairių įmonių lobistai. Ačiū labai, dabar žodis ponui Raineriui Vidmanui. Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie tarpusavio santykio tarp brandolinės energetikos ir atsinaujinančių energijos šaltinių kuomet mes kalbame apie atsinaujinančius energijos šaltinius, tai dažniausiai manome, kad <clears throat> tokių idėjų priešininkai yra brandolinės energetikos šalininkai. Mes neturėtume Europoje toleruoti tokios situacijos, reiktų derinti abiejų sričių interesus. Turime tačiau žinoti, kad brandolinė energetika yra sudėtinga, taip pat mm, ją plėtojant gali e, sustiprėti priklausomybė nuo trečiųjų šalių <clears throat> Tačiau reiktų galvoti apie konkrečias programas ir jų įgyvendinimą, o ne vien tik tai užsispyrus stovėti su remtomis kaktomis. Programų tokių jau yra, galima prisiminti, pavyzdžiui, e, pastatų e, energetinio efektyvumo e, direktyvą. Ir kalbant apie šią direktyvą, noriu pasakyti, kad Austrijoje buvo pradėta gyveninti minimali programa, nes vyriausybė norėjo investuoti plačiau. Taigi vyriausybė, tačiau nepaisant minimalių programos apimčių, įsitikino, kad ta iniciatyva yra protinga, nes kūrė naujas darbo vietas ir padeda taupyti energijos išteklius. Taigi ši iniciatyva verta dėmesio kitose valstybėse, kalbant apie kaitrinių lempučių pakeitimą e, energiją tausojančiomis lemputėmis. E, tai reikia nepamiršti, kad tos energijos e, taupimo lemputės gaminamos dažnai naudojant vaikų darbą trečiosiose šalise ir sutaupyti energijos jos leidžia tik tai 1-2 procentus, galbūt mums reiktų pereiti prie šviesos diodų technologijos ateityje. Tai, Kalbant apie brandolinę energetiką, Austrija e, brandolinės energetikos nekultivuoja, kaip ir daugelis kitų ES valstybių. Ir aš reikalauju, kad pinigai, kurie investuojami į brandolinės technologijas, būtų investuojami ateitie į alternatyves technologijas ir komisijos bei pirmininkaujančios valstybės gražų žodžiai turėtų vieną dieną e, būti įgyvendinti, reikia pradėti atitinkamus darbus, investuoti į ekologinės darbo vietas ir į e, energijos išteklių e, saugumą, nes, kaip jau minėjau, brandolinė energetika didina mūsų priklausomybę nuo užsienio, todėl atitinkamas susitarimas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių būtų gera pradžia, stiprus impulsas, kuris nereikštų e, to, kad nebebus daugiau visiškai investuojama į branduolinę energetiką, tačiau mes pademonstruotume atitinkamą drąsą ir e, mūsų pasirengimą kurti ES e, energetinę ateitį, atitinkamai apsibrėždami, e, kokias iniciatyvas paremti ir kokias alternatyvas energijos rūšis skatinti. Pirmkas dėkoja už pasisakymą, dabar žodis suteikiamas ponui Kristofui Tiškievičiu iš Lenkijos. Dziękuję serdecznie. Dėkuoju. Pirmininkė. Panas Turmesas e, paminėjo posėdžio pradžioje apie tai, kad, kad labai svarbu yra ir tinkamai tvarkyti atliekas. Aš būtent tuo ir užsiemu, nes aš e, ir todėl žinau, kad iš atliekų galima pasigaminti nemažai energijos. Konkrečiai šiandien kalbėsiu apie vieną dalyką. Lenkijoje mes netrukus apsispręsime dėl gamyklų, kuriuose galima būtų deginant atliekas gaminti energiją. Na, be abejo, šis klausimas yra gan sudėtingas. Ir pirmiausia, jis yra sudėtingas dėl bendro finansavimo reikalavimų. Ypač tų, kurie taikomi yra pirmai stadijai. Tai yra atliekų rušiavimui. nes mes, pavyzdžiui, galėtume iš atliekų atskirti plastiką, kurį, kurį po to galėtume išlydyti ir naudoti jį kaip energijos e, šaltinį. Yra ir kitų pavyzdžių. Tam, kad galima būtų visą tai paversti realybę, mums reikės e, tinkamai gyvendinti bendro finansavimo reikalavimus. O tai nėra lengva padaryti. Labai svarbu yra nustatyti tinkamą prioritėtų hierarchiją. Dėkuoju. Andrew Doyle. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu tiems, kas kalbėjo apie tai, kad šioje darbo grupėje mes turime kalbėti apie energetiką ir uh, ir energetinį saugumą. Jei prisiminsime, nuo ko prasidėjo ES, pamatysime, kad jos pagrindinis tikslas buvo, buvo užtikrinti taiką bei visus aprūpinti mais, maistu. Ir aš manau, kad energetinis saugumas yra lygiai toks pasvarbus, kaip ir gebėjimas apsirūpinti maistu. 27 valstybės narės dabar susibūrę į vieną, organiz... į vieną sąjungą ir mes turime labai mažai tradicinių energijos išteklių. Ir mes žinome, kad ir tie išti, e, ištekliai, kuriuos turime, aš kalbu apie iškastinio kūro išteklių, išteklius, yra ribotai ir jie netrukus e, pasibaigs. Ir todėl turime skatinti atsinaujinančios, skatinti naudoti atsinaujinančios energijos išteklius, kurie taip pat padės mums sumažinti ir aplinkai daromą žalą. Kai kuriuose šalyse, skaitant ir mano šalį, Arija nelabai daug kas supranta, pažiūrėjau, kokie tai yra svarbus klausimai ir kokias technologijas galime pri, pri, pritaikyti. Pavyzdžiui, durpių deginimo o, generavimas galėtų būti viena iš tokių technologijų. Tačiau, tačiau panašu, kad šios technologijos yra vietinio, vietinės reikšmės, nes nesugebėsime pasiekti jokių pasaulinių tikslų pritaikydami jas energetika ir maistas. Štai kokie yra mūsų prioritetai. Mes turime uh, grūdinės kultūras, turime uh, uh, medžius ir turime gyvūnus. Ir turime šiais ištekliais pasinaudoti. Pavyzdžiui, žinome, kad iš grūdinių kultūrų galima gaminti energiją. Ir jau kalbame apie antrosios kartos e, e, e, genera, energijos generavimo technologijas. Taip pasinaudosime trimis turimais ištikliais. Aš dirbu klimato kaitos ir, ir energetinio saugumo komitete. Ir manau, kad mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti stabilumas ir taika kam, jo, šios tikslus pasiektume, turime siekti energetinio saugumo ir tik taip pristaikysime prie nūdienos pasaulio iššūkių. Panas Kasolis. Intervengo in rappresentanza di un... Di un... Labadiena. Aš atstovauju Italijai, kur yra gan didelė šalis, joje gyvena 55 milijonai žmonių. Ir e, mes pastarojame metu turėjome priimti labai sudėtingus politinius sprendimus tam, kad prisitaikytume prie e, nūdinios aplinkybių. Mes turėjome pakeisti visą savo energetikos paradigmą. Pirmiausia, dėl to, kad susidūrime su ekonominiais sunkumais. Dabar suprantame, kad turime aktyviau naudoti atsinaujančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, saulė, saulės e, energiją, kuri yra subsidijuojama vyriausybės. Todėl įmonės ir žmonės vis dažniau ją pasinaudoja. Nulatos matome, kaip e, yra steigiami saulės ir vėjo energijos uh, generavimo objektai. Ir kartais yra sunku suderinti verslo prioritetus ir žmonių skatimą naudoti atsinaujančius energijos šaltinius. Nikelės kadmis yra vienas iš elementų, kuris atsiranda naudojant pirmosios kartos saulės energijos generavimo technologijas. Ir dar nežinoma, kaip spręsti dėl to kilančias problemas. Aš klausiausi su susidomėjimu tai, apie ką kalbėjo kolega iš Švedijos, nes jis paminėjo, kaip švedai sugebėjo suderinti socialinius tikslus su aplinkosaugos reikalavimais e, bei nepakengti ūkiui. Visi galėtume iš jų pasimokyti. Mes turime nustatyti labai objektyvius kriterijus, kuriais remiantis galima būtų nustatyti, realiai yra mažina, mažinami CO2 išmetalai. Mes, pažiūrėjau, dalį gal uh, kalbame apie tai, jog būtina skaičiuoti tai, kiek vienam žmogui tenka CO2 išmetamo į, į orą. Na, politiškai mes visi suprantame, kad visoms š, e, šalims visame pasaulyje yra labai sunku sutarti dėl bendrų sprendimų ypač kai turime spręsti savo nacionalinės e, vidaus problemas. Ir manau, kad tais atvejais, kai kas nors randa e, gerą sprendimą, tuomet turėtume e, apie jį papasakot kitiems. Ir tik sutelkę jėgas galėsime parodyti pavyzdį kitoms pasaulio šalims. Nes mes nenorime labai brangiai mokėti už naują už naujas technologijas ir taip pakengti mūsų ūkiui bei pramoniai. Nes mes nenorime, kad Europa žlugtų dėl to, kad mes pernelik, rūpinam, pernelik daug rūpinamės aplinką. Sí, gracias, señor presidente. Mi cuestión es quizá una cuestión previa, no sé si encaja del todo perfectamente en el debate que. Ačiū pirmininkė. Tai, apie ką kalbėsiu, tikriausiai labai yra susijęs su tuo, apie ką mes kalbame šiandien šioje salėje, šioje darbo grupėje. Bet bet kuriuo atveju aš norėčiau pasisakyti. Aš suprantu, kad mums reikia bendros Europos energetikos politikos. Ir kad e, turime siekti tikslų nu, e, nustatytų 2020 metams. Tai aš kalbu apie 2020-2020 tikslus. Valstybės narės planuoja savo energetikos politiką ilgesniam laikui. Ir atėjo laikas pasiekti tų žymiųjų tikslų 2020-2020, tačiau kas yra efektyvų Europos lygmenių, ne visuomet efektyvų nacionalinių lygmenių. Aš manau, kad būtent eina kalba apie efektyvumą ir atsinaujančio energijos šaltinių tikslų įgyvendinimą. Valstybės narės veikia vadovaudomosis savo nacionaliais interesais. Važiuoju, kai eina kalba apie brandolinę energetiką, visuomet um, kyla tas kompleksas, sudėtingas klausimas kiekvienoje valstybėje narėje, ką daryti. Aišku, kad labai trūksta tinklų jungčių ir dėl to um, Europos energetikos politika įgyveninti yra dar sudėtingiau. Be to, ne visos valstybės narės yra realiai pasirengusios užtikrinti, kad tinklai būtų sujungti ir kad būtų tikra bendra e, europinė energetikos rinka. Uh, ir valstybių narių energetikos politika turi būti nuosekli, atitikti europinės energetikos tikslus. Ar taip yra dabar? Aš manau, kad ne, nes panašu, kad valstybių narių tikslai yra labai sudėtingi ir labai skirtingi vieni nuo kitų. Aišku, Manau, kad būtų galima priimti sprendimus europinių lygmenių, bet aišku, kad prieimus sprendimus dar reikia, kad ir valstybės narės jų laikytųsi ir veiktų pagal juos, nes e, jeigu mm, yra kažkas e, sutariama ir paskui negyvendinama, aš nemanau, kad tai geras sprendimas. Gerai, kai yra kalbama apie atsinaujančius energijos šaltinius, tokios diskusijos yra gerai, tačiau nepamirškime, kad yra realių sunkumų realiam gyvenime ir reikia visų pirma stengtis įveikti tas kliūtis, kurias mes turime šiandien tam, kad galėtumėm užtikrinti, jog turėsime efektyvę energetikos politiką ateityje. Pane Brunner. Danke, Herr Vorsitzende. Ačiū pirmininkė. Noriu pirmiausia pritarti kolegoms dėl to, kad klimato kaita ir energetinis saugumas, e, šie du tikslai vienas kitam arba du dalykai vienas kitam neprieštarauja, reikia šios klausimus spręsti kartu bendroje diskusijoje. Austrija dažnai šie klausimai yra aptarinėjami atskirai Tačiau, kuomet siekiame užtikrinti energetinį saugumą, daug investuojame į didžiulius vamzdynus, kurie iš tikrųjų neprisideda prie klimato kaitos stabdymo. Iš šioje diskusijoje manau, kad reiktų daugiau dėmesio skirti klimato kaitai, nes mokslininkai teigia, kad iki 2015 metų e, privalome sumažinti CO2 emisijas tam, kad suvaldytume uh, klimato kaitą ir jeigu e, iki 2050-ųjų turime sumažinti CO2 išmetimus 80-90 procentų, tai e, turime tikrai daug investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius ir išteklius, todėl ES čia turi prisimti lyderio vaidmenį pasaulyje, nes uh, Kadangi mes daugiausiai prisidame prie klimato kaitos, turime atitinkamas technologijas ir išteklius, kad šios procesus galėtume suvaldyti ir tai mums taip pat suteiktų konkurencinį pranašumą, kalbant apie atsinaujinančius energijos išteklius, e, reikia pastebėti, kad ne visose valstybėse ir egzistuoja vienodos sąlygos, todėl reikia e, atsižvelgti į regionų ypatumus ir sudaryti atitinkamas e, bendrasias sąlygas šioms technologijoms dėkti, numatyti atitinkamas finansinės paskatas e, siekiant e, sumažinti iškastinio energijos išteklių vartojimą. Nepamirškime taip pat ir tokių katastrofų, kurios gali pasitaikyti, kaip Meksikos įlankoje neseniai Manau, kad ES valstybės gali užsibriežti aukštesnius tikslus nei 20-20-20. Austrijos vyriausybė nėra tokia ambicinga kaip Švedijos, tačiau ir jos veiksmai parodo, kad atsinaujinančios energijos šaltiniai gali sukurti naujų darbo vietų, gali mums padėti įveikti dabartinę e, ekonominę krizę ir išspręsti, užbėgti už akių kitoms krizėms. Manau, kad e, Tokios valstybės kaip Austrija turi kitoms valstybėms perduoti technologijas e, tam, kad ir jos galėtų e, pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių, todėl reikalingi sisteminiai pakeitimai tam, kad sprendimai e, būtų priimnėmi necentralizuotų būdų, atsižvelgiant į atskirų valstybių regionų ypatumus. Todėl mes turime aiškiai nustatyti e, atsinaujinčios energijos e, technologijas, e, paversti jas prioritetinėmis tam, kad galėtume atsisakyti brandolinių. Pirmininkas dabar klausia, ar dar kas nors norėtų pasakyti šiuo klausimu, jeigu ne. Tuomet pirmininkas norėtų steigti žodį ponui Fliutero. <clears throat> Sì, certo, anch'io. Keletas trumpų išvalgų. Visiškai pritariu minčiai, kad e, privalome turėti bendrą energetikos politiką, nes e, šiuo metu yra siūlomos atitinkamos iniciatyvos šią linkmę, kurias turime palaikyti. Vis dėlto e, visų teikimų pasiūlymų priežastys yra skirtingos. Aišku, galima būtų paminėti konkurencingumo stiprinimą, energetinę nepriklausomybę, tačiau Europos piliečiai nežino, kaip svarbu yra energetinis nepriklausomumas strateginių požiūrių. Mes tuo tarpu esame įsitikinę energetinės nepriklausomybės svarba ir siekiame užtikrinti, kad kiekvieną dieną turėtume elektros iš savo rozėčių ir galėtume įsipilti kūro degalinėse, tačiau piliečiai veikiausiai nelabai supranta energetinės nepriklausomybės strateginės svarbos, tam mums yra reikalinga bendra energetinė politika, kurios negalima atskirti nuo konkurencingumo klausimų, todėl privalome investuoti į atsinaujinančias energijos e, sistemas dėl darnaus vystimosi buvo paminėtas skirtumas tarp e, finansinių paskatų energijos tausojimui bei e, tarpusavio santykių su e, šios ryties tarpusavio santykio su uh, tokiais aspektais kaip švaresnis oras, pavyzdžiui, ir klimato kaita. Komet teigiama, kad mes norime išvalyti orą nuo taršos, kurią sukelia žmogus, tai e, aš manau, kad būtų žymiai protingiau tokioje situacijoje kalbėti apie tvarumą, Ta prasme, kad um, reikia uh, paminėti ir tokius aspektus, kad užterstas oras sukelia šimtus tūkstančių minčių, mirčių Europos Sąjungoje remiantis pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis. Todėl mes ir uh, turime kalbėti ne vien tik tai apie žmogaus sukeliamą oro taršą, kurios dalis pasaulyme kontekste nėra pati didžiausia, tačiau bendrai kalbėti apie oro kokybę, kur yra svarbiausia Europos piliečių sveikatai. Ačiū, pana Fruteri, pana Thompson. Aš tik dėl energijos efektyvumo dar noriu tarti keletą žodžių. Um, Lenkų kolegos įkvėpė mane, tai pasakyti tikrai gerai pažįstu Lenkiją, dažnai per ją keliauju, tačiau kas atsitiko ES, kai įstojo naujos um, dešimt valstybių narių? Buvo suteltas dėmesys į vieną dalyką, tai yra centrinis šildymas tai yra tai, kas jūsų naujose valstybėse narėse labai ryškiai egzistuoja. Tai yra sritis, kur galima labai daug sutaupyti energijos. Aš ten, kur gyvenu, gaunu iš centrinės, centralizuotos šildymo sistemos, kuri yra kūrenama atliekomis. Ir būtent energijos efektyvumo pagalba galima užtikrinti, kad būtų galima sutaupyti bent apie 40 procentų energijos. Tikrai nedaug lėšų investavus, tokie šalia kaip Lenkijoje, pavyzdžiui, tikrai galima padaryti tai, kadangi yra būtent e, centralizuotas šildymas. būtų, pamatytumėte iš tikrųjų, kad jūsų e, energijos santaupos labai išauktų, jeigu jūs būtent investuotumėte į tą sritį. Tomas Tomasėlė. Sì, grazie Presidente. C'è una... Ačiū pirmininkė. Aš dabar keliu savo tokį klausimą. Europoje ar mums reikia gaminti daugiau energijos nei gaminame dabar. Manau, kad daug kas keliate tokį klausimą savo. Aš nemanau, kad to reikia, bent jau Italijoje tai tikrai to nereikia, kadangi tikrai vartojimas, energijos vartojimas yra pasiekęs piką. Uh, palyginti su tuo, ką mano šalies energijos sistema gali uh, užtikrinti kokius pajėgumus, tai yra tikrai pakankamai ir štai prieš keliarius metus, aišku, buvo atitink, matėme kokie įvykiai, kadangi labai išaugo individualus suvartojimas dėl pragyve, dėl gyvenimo būdo pasikeitimų ir dėl to, kad perėta prie labai daug energijos suvartojančių technologijų. Aš manau, kad mes turime kelti savo tokį klausimą, ar mes turime dar daugiau energijos gaminti, ar gal reikia galvoti apie tai, kad reikia apsiriboti tuo kiekiu, kurį suvartojame šiandien. Tačiau būtent akcentuoti tą klausimą, kurį akcentuoja ir kolegos, kaip galima užtikrinti e, energijos efektyvumą ir kaip užsitikrinti energetinį saugumą, tuo pat metu, aišku, galvo, aišku galvojant apie klimatą ir energetinio saugumo sustarimą. Aš mm, ne visuomet pritariu Italijos valdžios sprendimams. Aš mm, dėje negaliu pasisakyti už tai, kad vyriausybė e, vis tik nusprendė vėl grįžti prie brandalinės energetikos varianto. Aš manau, kad mes kartu galime rasti sprendimą, kaip tinkamai apsirūpinti energiją, kad tai būtų tvarus, subalansuotas sprendimas. Todėl mes kalbėjome apie tai ir plenarinėje sesijoje. Aišku, visų pirma, reikia galvoti apie tinklų sujungimą, bendrą energetikos rinką ir taip pat apie energetikos efektyvumą. Ir pabaigai dabar apie atsinaujančius energijos šaltinius. Čia per pastarosius keliarius metus daug valstybių padarė daug, nemažai pažangos, mano valstybė taip pat, tačiau aš manau, kad mes visi norime pasiekti apčiuopiamų rezultatų ir tam turime koordinuoti savo pastangas, suvienodinti savo šalių politiką. Reikalinga adekvati paskatų politika, kuri skatintų dėti investicijas į tą sektorių ir tai reiškia, kad visoje bendrijoje paskatų sistemos turi būti suvienodintos, kad realiai tos investicijos būtų skatinamos, nes tai tikrai turi labai teigiamą poveikį aplinkai. Aš manau, kad tokie, tokiems sektoriams turi būti užtikrinta prioritetinė prieiga prie tinklų ir Manau, kad jeigu Europos lygmenių mes rastumėm sprendimą dėl skatinimo priemonių ir dėl prioritetinės prieigos prie tinklų, manau, tikrai padarytumėm didelę pažangą. Ačiū pirmininkė kai eina kalba apie aplinką, mes žinome visi, kad eina kalba apie teršiančių išlakų mažinimą. Aišku, kad e, tarša neturi paso, nepaiso sienų, jos nesustabdysi ties nacionalinę e, sieną ir nepri, ne, neuždrausi jai patekti į kaiminę valstybę. E, be abejo, labai svarbu kalbėti apie atsinaujančius energijos šaltinius reikia galvoti apie tai, kad ateityje 90 procentų elektros energijos būtų gaunama iš atsinaujinčių energijos šaltinių. Galbūt kažkada ateityje atsinaujantis energijos šaltiniai galėtų mm, būti vieninteliai, iš kurių būtų gaunama energetika. Kuo daugiau, aišku, yra energijos gaunama iš atsinaujančių energijos šaltinių, tuo mažiau reikia iškastinio kūro. Uh, aišku svarbu, kad e, jeigu eina kalba apie e, kažkokius tai mokesčius, kad našta netektų vartotojams. Reikia galvoti apie tuos, kas teršia. Kiekviena valstybė e, narė, aišku, turi skirtingą skatinimo, rėmimo sistemą skirtą atsinaujantys energijos šaltiniams remti. Manau, kad turime galvoti apie europinę sistemą, kuri skatintų atsinaujančio energijos šaltinių sektoriaus augimą visoje Europoje, kad būtų galima koordinuoti mūsų veiksmus. Kaip jau buvo ankstesnėme posėdėje pasakyta, labai svarbu kalbėti apie energijos perdavimo tinklų e, jungtis. Tai labai svarbu energetiniam saugumui ir apsirūpinimui energiją bendrai. Dėkuoju. Per suposarį artėjame prie diskusijų pabaigos. Panašu, kad mes visi norime bendros energetikos politikos. Mes visi, aišku, ateiname su skirtinga energetikos ryties patirtimi. Aš esu iš tos valstybės, kur, kaip žinote, brandolinė energetika yra tikrai gan svarbi energetikos rūšis. Uh, Mm, tai yra senai naudojama energetikos rūšis, tai yra mm, viena iš bazinių energetikos rūšių, kai na kalba apie Prancūzijos energetiką politinė hierarchija. Ponas Manium kalbėjo apie e, energetikos suvartojimą. Kaip žinote, Prancūzija tikrai dėjo didžiulės pastangas, e, ypač e, per. per um, aplinkos ministerijos sprendimus, kad būtų galima taupyti energiją. Aš norėčiau paminėti dar vieną dalyką, tai yra biomasė. Man atrodo, kad tikrai yra didžiulis biomasės potencialas, kuris yra nepanaudotas. Pavyzdžiui, mano mm, atsovavimam regione yra didžiuliai biomasės ištekliai, jie galėtų būti panaudoti uh, ir šilumos gamybai, ir elektros energijos gamybai, tai aišku labai svarbu, bet lygiai taip pat e, ta, tas sektorius galėtų e, sukurti daug naujų darbo vietų ir prisidėti prie ekonominio lygio gerinimo regione. Taip pat reikia kalbėti apie uh, agro agrokūrą, e, gal tikrasis pavadinimas yra biokūras, bet aš vis tik tai vadinčiau tai agrokūrų. Turime nepamiršti, kad eina kalba ne vien tik tai apie energetinę krizę, bet ir apie maisto produktų krizę ir todėl reikalinga bendra europinė politika 2013 metams, kuri e, e, leistų išvengti konflikto tarp tų pačių žemės ūkio produktų panaudojimo kūrui kai jie taip pat gali būti e, panaudoti ir maistui, kai eina kalba apie apsirūpinimą maistu e, Europoje, apie būtent mūsų saugumą tuo klausimu, tai yra labai svarbu. Bet to reikia pridurti dar ir teritorinį aspektą. Man atrodo, kad e, tarp žemės ūkio ir energetikos gaminimo ir ypač atsinaujančio energijos šaltinių didžiulis papildomumas, turint omenyje ateitį ir ypač Europos kaimiškas vietovės. Muchas gracias. El señor Pagnan ha solicitado otra vez la palabra. Oui, rapidement. Panas Ponion dar norėjo pridurti. Taip, trumpai dėl to, kas buvo ankstesnėme posėdėje aptarta, tik, tai šiandien nepaminė, tik dabar šiame posėdėje nepaminėta, tai yra CO2 sugavimo ir geologinio saugojimo klausimas. Na, Deja, bet kai kurios valstybės dar ilgą laiką turbūt anglį naudos ir manau, kad uh, kol bus visiškai švarios technologijos sukurtos, mes turime bendrą europinį interesą apjungti mūsų pastangas būtent e, sugavimo ir saugojimas rytie. Toliau um, vandens energija, aš manau, čia galėtumėm irgi uh, plėtoti um, tą sritį, kai kas vadina tai atsinaujinančio energijos šaltiniu, kai kas ne, nes aišku, šitą sritį reikia plėtoti atsargiai. Uh, Aišku, brandolinė energetika, taip, gal tai iš dalies užtikrina mūsų nepriklausomumą, tačiau lygiai taip pat svarbu kalbėti ir apie biomasę. Kai, kai kolegos kalba apie elektros energiją, tai yra, aišku, pamastymų e, esminis objektas, tačiau nepamirškime, kad uh, mūsų darbo grupės klausimas yra energetikos efektyvumas ir tai, aišku, ne vien tik tai pastatų energetinis efektyvumas, tai ne vien tik tai energijos vartojimo efektyvumas, bet taip pat ir šiluma, pavyzdžiui, tai yra ne vien tik tai elektros gamyba, bet tai taip pat ir šilumos gamyba, tai yra būtent e, efektyvumas taip pat ir biomasės panaudojimo srityje, taip pat ir anglis e, ir visi kiti dalykai siejami su energijos efektyvumu ir, aišku, su šiltnamio efekto dujų išlakų mažinimu. Tai yra, aišku, svarbiausias dalykas, apie ką čia reiktų kalbėti, kad pagrindinė garantija, aišku, vartojimo mažinimas. Dėkuoju, ar dar kas, kas nors norėtų pasisakyti? Jei ne, tame žodį sutikiu ponui Turmes. Aš tiesiog norėčiau pasidalinti su jumis tomis mintimis, kurios yra aptariamos Europos parlamente, kai mes e, svarstame įvairius pasiūlymus dėl teisės aktų. Atsinaujantis energijos šaltiniai. Jau buvo kalbama apie tai, kad tai padės mums saugoti aplinką, kad tai yra susijęs su energetiniu saugumu, bet kartu nepamirškime, kad e, tai galėtų būti ir labai svarbi rinka. Pavyzdžiui, pakrančių vėjo energijos naudojimas galėtų būti labai įdomus sektorius. Ir JAV, ir Kinijoje kalbama apie tai, kad šių šalių potencialas sugauti vėjo energiją prie savo krantų yra didžiulis, bet ir Europoje jis yra labai didelis. Ir Pavyzdžiui, pietuose galima būtų kur kas aktyviau išnaudoti saulės energiją ir džiaugiuosi, kad Ispanijoje ir daug investuojama į, e, į saulės energiją. Bet galima būtų daryti dar labiau. Svarbu yra taip pat e, galvoti apie tai, kas sukuria pridėtinę vertę. Pirmą kartą Lisabono sutartyje paminėtas yra teritorinis aspektas. Netgi e, šioje sutartyje yra ir atskiras straipsnis, kuriame kalbama apie teritorinius ypatumus, nes Europos regionai be abejo energetikos srityje turi labai daug nacionalinių ypatumų. Toliau sąnaudos. Vyksta didžiulės diskusijos su pramonės atstovais pirmiausia apie tai, e, kiek kainuos uh, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas. Ir mes žinome iš Danijos, Ispanijos ir Vokietijos pavyzdžių, kad e, tais atvejais, kai pakyla vėjas, sumažėja elektros kainos. Nes e, šiuose šalyse elektros rinka yra liberalizuota. Tai reiškia, kad kuo daugiau vėjo, tuo daugiau energijos pagaminama. Ir dėl to labai sumažėja kaina. Net jeigu, pavyzdžiui, vėjo galingumas padidėjo tik tai 2-3 procentais, kaina gali sumažėti nuo 15 iki 20 procentų. Taigi visų šių dalykų poveikis mūsų ūkiu yra kur kas didesnis nei mūsų e, daromos investicijos. Ir apie tai turime kalbėti, kai kalbame apie atsinaujančius energijos šaltinius. Ir dar vienas dalykas. Nereikėtų painioti kilovatvalandės kainos su apskritai energijos gamybos kaina, sąnaudomis. Mes galime mažinti gamybos sąnaudas, jeigu sugebėsime suderinti išteklių naudojimo efektyvumą ir energetikos efektyvumą. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Iš visų tyrimų yra akivaizdu, kad kad tam, kad galėtume naudoti e, asmenuočius energijos šaltinius, reikia pirmiausia įdėti labai daug pinigų į naujas technologijas. Ir mes dabar e, kartu su Europos investicijų banku uh, galvojame apie tai, kaip galima būtų pritraukti lėšas tokiems dalykams kaip e, pastatų e, atnauinimas ir kartu kitiems projektams, kurie būtų skirti tinklų e, gerinimui. Dėkuoju, ponui Turmes. Sí, bueno, mm, bueno, en primer lugar. Eh, Pirmiausiai, norėčiau padėkoti visiems diskusijos dalyviams už jų pasisakymus. Išgirdome tiek daug įdomių vertų dėmesio minčių, kurios dar kartą patvirtina, kad valstybių narių atstovai besalgiškai pasisako už aplinkos apsaugą. Taip pat e, buvo kalbėta apie švarių ekologinių energijos e, technologijų kūrimą, apie naujų darbo vietų kūrimą. Taip pat buvo paminėta būtinybė nuolat plėtoti technologijas atsinaujinančiai energetikai bei e, susijęti tarpusavyje šiluminės, e, šiluminės energijos e, sistemas su saulės energijos. Buvo kalbėta taip pat ir apie būtinybę kaupti, saugoti energijos išteklius, buvo kalbama apie tai, kad privalome mažinti CO2 išmetimą, kitų kenksmingų medžiagų išmetimą į aplinką. Nepamirštant visose mūsų darbose būtinybės taupyti energijos išteklius. Mes Europos Sąjungoje privalome vidutiniuoju ir e, tolimuoju laikotarpiu užsibrėžti savo privalomus tikslus kurie būtų privalomi ne tik išsivyščiusios pramonės valstybėms, tačiau taip pat ir e, turėtų būti privaloma sąlyga vystant medarbiavimą su besivystančiams šalims, e, besivystančiamis šalimis. Taip pat reikia numatyti atitinkamą išmanių tinklų, energijos tinklų plėtojimo ir sukūrimo galimybę tam, kad e, visos ES valstybės galėtų turėti prieigą prie šių tinklų ir e, jais galėtų naudotis taip pat ir e, ekologinių technologijų vartotojai, pavyzdžiui, elektromobilių savininkai. Geriausiai taupyti energijos išteklius galime, aišku, pirmiausiai mažindami jų vartojimo apimtis. Tai taip pat e, leistų mums sumažinti ir e, savo energetinę priklausomybę. Apie tai buvo taip pat daug kalbėta. Europa turi tam tikrus iškastinių kūro išteklius, tačiau privalo naudotis e, taip pat ir saulės, vėjo, potvinio atoslūgių energiją ir turime skatinti visokiojopai atsinaujinančius energijos šaltinius jų naudojimą. Tai yra savame suprantama susiję ir su energetiniu saugumu, taigi svarbu yra taupyti, tačiau tuo pačiu metu privalome užsitikrinti energetinį saugumą ir turime toliau dirbti siekdami e, sukurti vieningą europinę energetikos rinką. Aš kaip ir kiti kalbėtojai minėjo, kad reikia parengti uh, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikius planus, galbūt netgi iki 2050 metų, siekiant sumažinti energetinę priklausomybę, siekiant labiau naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, kai kuriuose valstybėse tokiems planams ir atitinkamiems veiksmams e, alternatyvios energetikos yra teikiama didesnė parama, kitose mažesnė reikia siekti suvienodinti šią situaciją, ar reikia pasinaudoti saulės ir vėjo energijos teikiamais privalumais, te, taikyti atitinkamas, atitinkamas procedūras ir modelius, kuri, kurios pasiteisino kitose valstybėse. Taip pat buvo kalbama apie atliekų naudojimą energijai išgauti. Tai leistų mums ne tik užpildyti energetinės spragas, tačiau taip pat ir sukurti naujų darbo vietų. Manau, kad visas šias idėjas mes galėtume surašyti į tam tikrą dokumentą, e, kuriam galėtume pritarti po to mūsų sutikimo pabaigoje. Ačiū labai, ponui Nikeliui. Dabar pirmininkas dėkoja pranešėjui pirmiausiai, tai taip pat ir visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Mes išklausėme labai įdomių pasisakymų šią popietę. ES mes siekiame energetinio saugumo. Tuo pačiu metu mes siekime užtikrinti, kad energijos išteklių kainos nebūtų per aukštos, todėl mums yra būtina sukurti energetinę bendryją, siekdami e, taupyti energijos išteklius, mes privalome sukurti integruotas apsirūpinimo energijos ištekliais sistemas bei taupiau veiksmingiau naudoti turimus energijos išteklius, ieškoti naujų alternatyvių energijos šaltinių bei išteklių bei pasinaudoti visomis uh, dabar e, naudojamų energijos šaltinių mums suteikiamomis galimybėmis. Kiekviena valstybė turi savo ypatumų. Mano regione daug dėmesio yra skiriama vėjo e, energijai ir e, mes pagal ten dėgiamas ir naudojamas technologijas esame pirmaujančiose pozicijose. Per artimiausius metus turėsime aptarti ir taip pat e, įvairias būdus ir galimybės, kaip tarpusavyje nesupriešinti įvairių e, skirtingų energijos rūšių, brandolinės, e, škastinio kūro, alternatyvių energijos šaltinių. Nei viena energijos rūšis mums nespasiūlys idealaus sprendimo, tik tai energetinis miksas galės mums padėti spręsti visas dabartinės ir ateities problemas. Šią popietę buvo pasiūlyta įvairių minčių, mes todėl jas visą susumuosime ir rytoj pristatysime išvadas. Ačiū uždėmesi.